Meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, darf Sie alle herzlich begrüßen. Ähm, Ponios ir ponai, mėly kolegos, sveikinu visus sugrįžus į posėdį. Nemažai dar darbo tvarkės klausimų liko, kuriuos reikia aptarti. Kolegų, na, kaip matau, visai pakankamai. Ir dabar pirmiausia, aptarkime septintą darbo tvarkės klausimą. Naujoji skaitmeninė darbo atvarkė Europai 2015.eu. E Pilar del Castillo Vera yra pranešėja, ją iš karto ir suteiksiu žodį. Prašom. Presidente, efektyvamente. E... Eh, Dėkoju, ponė pirmininkė. Tai jau paskutinės diskusijos bus dėl naujausių pakeitimų pasiūlymų susijusių su šią temą 2015.es ir bandysime įvertinti, kokią situaciją šiandien. Ko gero, daug jau nebesikeis nieko. Regis jau apčiuopiamas gana patvarus konsensusas ir nemažai frakcijų pavyko suvienyti atstovaujamų šiame komitete. 28 pakeitimų pasiūlymus turėjome, dėl kurių pavyko susitarti ir numatyti bendrą poziciją dėl naujosios skaitmeninės darbo tvarkės. Ir norėčiau tą progą pasinaudoti ir padėkoti visoms dalyvavusioms frakcijoms ir šešėliniams pranešėjams su kuriais kartu mums pavyko štai pasiekti tokį rezultatą. Dabar norėčiau taip pat dar pasakyti, jog tai rezultatas, kurį pavyks rytoj mūsų komitete įtrėje patvirtinti, o vėliau taip pat ir plenarnės sesijos metu. Manyčiau, kad mūsų rytojaus pozicija dėl šios, e, dėl šio pranešimo sutaps su plenarinio posėdžio pozicija. E, visos ES institucijos, nuo tarybos iki komisijos, e, taip pat ir dabar pirmininkaujančios valstybės Ispanijos, teikė pasiūlymų nukreiptų tą pačią linkmę. Tikslas buvo numatyti strateginius pagrindus šiai sričiai, kad būtų sudarytos geriausios galimybės ES išnaudoti kiek įmanoma geriau savo potencialą. E, potencialą, kurį galime pavadinti skaitmeninę revoliuciją galbūt. Ir parlamentas čia įmasi lyderiaujančio vaidmens. Mes e, rėmėmės komisijos iniciatyva, rūpiučio mėnesį ji e, ketino pateikti įvertinimą dėl tos naujosios skaitmeninės darbo atvarkės. Mes taip pat savo iniciatyvą teikėme pranešimą tam, kad būtų atsižvelgta ir į parlamento nuomonę šiuo svarbiu klausimu. Dėl telekomunikacijų paketo E, dėl jo pavyko sutarti, bendradarbiaujant ne tik parlamentui, bet taip pat ir tarybai ir komisijai. Čia visi tikrai dirbame vieną linkmę, norėjome sukurti geresnės sąlygas investicijoms į šią sritį, e, sukurti tinkamą teisinį pagrindą prekybai vykdomai, kalbėti apie vartotojų teisės ir taip toliau. Na ir po šio paketo dabar kitas žingsnis arba tiksliau sakant, du žingsniai. Pirmiausia, telekomunikacijų paketą reikia dabar patvirtinti sparčiai ir įgyvendinti sparčiai, suderintai visose valstybėse narėse, nes tai yra labai svarbu tam, kad skaitmeninė darbo tvarkė būtų tinkamai įgyvendinama. O taip pat labai svarbu dabar nelaukti visiško įgyvendinimo, bet taip pat numatyti jau ir strateginius apmatus ateičiai, kad e, būtų galima orientuotis į konkrečius tikslus ir specifines priemonės, kurių pagalba būtų galima siekti nustatytų tikslų. Tad toks ir yra skaitmeninės darbo atvarkės tikslas, tai yra sukurti strateginį pagrindą kuriam pritartume visi ir kuriame būtų numatytas konkretus turinys, specifiniai tikslai, rodikliai, specifinės priemonės, kurių pagalba būtų galima tikslus siekti. Nenoriu plėstis ir kalbėti apie detalės, manau, tas visiškai nereikalinga. Nėra būtinybės dabar jums visą tai aiškinti. Bet parlamentas tikrai labai aiškiai išdėstė savo poziciją dėl šių strateginių pagrindų. Ir norėčiau pabrėžti tik porą esminių aspektų. Dėmesio centre šių strateginių pagrindų skaitmeniniai darbo tvarkiai yra individas, pilietis. Tai yra pilietis turi prisijimti atsakomybę dėl savo priimamų sprendimų skaitmeninėje erdvėje, jis turi turėti visą reikalingą informaciją, tam būtina taip pat turėti prieigą prie atitinkamų tinklų e, ir visą tai jam atveria naujų galimybių, bet taip pat reikia išsaugoti ir vartotojų teisų apsaugą, taip pat ir būtent skaitmeninėje erdvėje, bet to negalime apseiti. Tai yra lyg užburtas ratas, galbūt teigiama prasme, apie kokį kalbama šiame pranešime. Ir antras dar, dar vienas e, ratas, koncentrinis ratas yra skaitmeninė rinka. Kol kas netgi negalime pasakyti, kad turime tinkamai veikiančią skaitmeninę rinką. Kol kas tik 7 procentai uh, visų sandorių ir transakcijų atliekamų internetu yra tarp valstybiniai, o visi kiti e, vyksta atskirų valstybių narių teritorijų viduje. Taigi turime labai ryškų šios rinkos susiskaldimą ir neišsemiame viso potencialo, koks turėtų būti iš tikrųjų užtikrinamas 500 milijonų gyventojų interneto erdvėje, terpėje. Taigi privalome pašalinti kliūtis, kurios šiuo metu dar egzistuoja skaitmeninėje rinkoje, tam, kad mūsų rinka šioje srityje būtų konkurencinga. Ir reikia be abejo ugdyti esminius gebėjimus, kurie yra privalomi kiekvienam, kuris nori e, išnaudoti visą e, potencialą optimaliai, kad e, galėtų turėti daugiau galimybių ir taip pat e, įvairių galėtų pasinaudoti įvairiomis skirtingomis siūlomomis kainomis. Na ir pabaigai, mėly kolegos, dar norėčiau atkreipti dėmesį jūsų į tai, kad tai yra esminis momentas šios e, mūsų kadencijos pradžioje. Mes kaip parlamento nariai ir kaip parlamentas turime dabar galimybę dar ketverius metus dirbti ties tuo, kad ši skaitmeninė darbo atvarkė būtų įgyvendinama, kad būtų atliekamas jos e, vertinimas, jos stebėsena. Todėl reikalaujame taip pat ir įvairių skaitmeninės terpės rodiklių matavimų, kad būtų galima tarpusavėje juos palyginti ir taip pat norėtume, kad kasmet vyktų aukščiausio lygio e, susitikimas e, skaitmininės erdvės klausimais, kur būtų iš esmės įvertinama situacija ir kaip ir įvertinama, kaip konkrečiai yra išnaudojamos tos e, didžiulės siūlomos galimybės. Pirmiausia, kolegai Balian dabar žodis, prašom. Well, you, all... Dėkuoju, pirmininkė. Visų pirma, norėčiau pasveikinti pranešėją, ponę Del Castillo, už pasiektą pažangą. 300 pakeitimų buvo pateikti per trumpą laikotarpį. Labai svarbu buvo parengti gerus kompromisus, balsuoti rytoj ir kad būtų pasiusta aiški ir nuosekli žinia komisijai. Šis pranešimas yra svarbus tačiau man kyla abejonių. Štai kokių, kad strategijos, kurias mes numatome, kad jos netaptų tik tai tokių pageidavimų sąrašo, kuriame yra numatyta pernelyg daug tikslų. Mane tenkina kompromisiniai pasiūlymai, nes tai e, tinkamai atspindi pusiausvyrą tarp pateiktų pakeitimų. Aš, pažiūrėjau, pateikiau pasiūlymą dėl to, kad reikėtų peržiūrėti e, visuotinių paslaugų požiūrį. Į tai buvo atsižvelgta. Taip pat penktasis kompromisinis pasiūlymas. Ten kalbama apie daugia juosti internetą, kad jo plėtra neturėtų tapti našta Dėl tos priežasties e, viešosios lėšos, kurios yra panaudojamos, neturėtų iškreipti konkurenciją, ypač tose e, rinkose, kurios yra e, jau konkurencingos. Sveikinu tai, kad IKT politikos centre atsidūrė vartotojai, skatinami jų įgūdžiai. Tuo pat metu kompromise yra akcentuojama IKT paslaugos ir tinklai, įskaitant ir kabelinės paslaugas, kas yra naudinga tiek vartotojams, tiek e, pramonės subjektams. Tačiau aš taip pat norėčiau pasveikinti tai, kad yra šiek tiek pakeistas e, turinys. Pradžioje pranešime nebuvo kalbama apie turinio pramonę, taip pat, kad turi, e, turinys turi platesnę reikšmę IKT srityje. Taip pat yra užtikrinama pusiausvyra dėl vartotojų prieigos prie turinio ir autorinių teisių iš vienos ir iš kitos pusės. Tačiau nėra daromas, daroma nuoroda tarp skirtumų turinio pramonėje, kurio ir šie skirtumai yra labai dideli, dėl tos priežasties vienas visiems tinkamas sprendimas neegzistuoja. Kalbant apie skaitmeninį dažnį, Mane, derin, mane tenkina tai, kad e, kaip turėtų būti paskirstomi dažniai. Šiuo atveju manau, kad koordinuotas požiūris ES lygmenių yra reikalingas, siekiant išvengti kokios neigiamos. E, neigiamų pasiekmių ES šalims. Galiausiai apgailės, apgailestauju, kad nėra minimos, minimos priemonės, kurios skatina IKT paslaugų naudojimą. Iki šiol pastangos buvo orientuotos tik tai į tiekimo pusę, pavyzdžiui, praplėsti plačio juos plačio interneto tiekimą ir taip toliau. Šios priemonės yra labai svarbios. Tačiau negalima orientuotis tik tai į tai nėra rašoma apie tai, kad visi turėtų gauti prieigą prie plačio juoščio interneto, nes yra, e, pavyzdžiui, tam tikra gyventojų dalis, kurie nenori e, prisijungti prie tokio interneto. ES teisės aktai turėtų užtikrinti gerą veiklos kontekstą, dėl tos priežasties reikia išsiaiškinti, ko iš tiesų reikia vartotojams. Galiausiai manau, kad sugebėsime baigti darbą su kompromisiniais pakeitimais, bet kuriuo atveju aš tiesų nenorėčiau, kad būtų keičiamas pats dokumento tekstas kažkaip iš esmės, nes, kaip jau minėjau, man tas tekstas buvo priimtinas. Dėkoju. Dankeschön, Herr Kalfin. Dėkuoju, ponas Kalfinas. Dėkuoju, pirmininkė. Aš taip pat norėčiau padėkoti pranešėjai, poniai Pilar del Castillo, už atliktą darbą, už puikų bendradarbiavimą, rengiant šį nuomonės projektą, kurį teiksime balsavimui. Kaip ir tikėjomės, pranešimo pavadinimas pritraukė daug dėmesio tiek Europos parlamente, tiek iš interesuotų asmenų. Ir tai rodo, kiek daug yra pateikta pakeitimo pasiūlymo. Pranešėja puikiai pasiūlė orientuoti diskusijas. Ir šioje plačioje temoje reikėtų, reikėjo iškristalizuoti tas temas, kurios galėtų būti aptartos ir susijusios su komisijos komunikatu iš tiesų sprendimas buvo geras. Nekartoti ar vėl pradėti diskusijų dėl tų klausimų, kurie jau buvo aptarti. Ir pavyzdžiui, dėl telekomunikacijos paketo ir taip toliau ir panašiai. Taigi mūsų tikslas buvo nepradėti diskusijų dėl jau nusistovėjusių klausimų, tiesiog paraginti, kad jie visą tai būtų gyvendinta ir laukti kitų žingsnių. Tai buvo geras sprendimas. Dėl pačios idėjos. Pranešimas, pranešimus siekiama pasiūsti politinį signalą iš Europos parlamento ir laukiame dabar komisijos komunikato, kuris turėtų pasirodyti kito mėnesio pabaigoje. Tęsime diskusijas šiais klausimais, bandydami įgyvendinti IKT politikas. Mums teko keletas svarbių užduočių, nes socialistų frakcija prisidėjo rengiant šį, šį pranešimo projektą. Paminėsiu keletą iš tų mūsų užduočių. Be abejo, mes rod, manome, kad reikėtų maksimaliai prisidėti, skatinant investicijas, skatinant konkurenciją internete. Tuo pat metu, kai mes kalbame apie skaitmeninį perėjimą, digital switch over, turėtumėm kalbėti apie vartotoją dėl šių technologijų, dėl interneto prieinamumo, nes mūsų pagrindinė idėja yra tai ta, kad ne tik tai viešusios paslaugos ir verslas persiorientuotų prie interneto naudojimo kad juo naudotųsi kuo daugiau vartotojų, paprastų žmonių. Dėl tos priežasties vartotojas, paprastas vartotojas yra labai svarbus. Dabar tie žmonės, kurie, pažiūrėjau, turi mažas pajamas, kurie yra neįgalus, bedarbiai, gyvenantis nuotolusiuose vietovėse, pastariesiems sunku e, prieiti prie internetų, tad e, kalbant apie kitos kartos tinklų plėtrą, negalima orientuotis tik tai į komercinius interesus, tačiau ir į anksčiau minėtus sprendimus, į, atsiprašau, anksčiau minėtus asmenis. Kaip ir daugelis kolegų iš kitų frakcijų ir mes norime užtikrinti tinklo neutralumą, tai yra principas kuris buvo išsaugotas, skatinamas Europos parlamente ir turi būti skatinamas, jeigu mes pageidaujame tam, kad ir toliau vyktų internetinė plėtra. Be abejo, mes nerimaujame dėl, mes suprantame, kad skaitmeninės technologijos skatins ekonominį augimą, darbo vietų kūrimą ir suteiks daugiau galimybių visuomeniai. Mus taip pat domina tokie klausimai kaip saugumas, reguliavimas. Na, be abejo, tai nėra vieta, kur galėtumėm spręsti šias problemas, tačiau reikėtų paminėti ir teisinius pažeidimus susijusius su nu, intelektinis nusavybės teisėmis ir panašiai. Europos parlamentas yra patvirtinęs teisės aktą kuriame yra numatyta gero elgesio savoka. Tai yra svarbus dalykas. Taigi tiek būtų socialistų frakt ir demokratų frakcijos pastebėjimų dėl šio pranešimo. Iš principo, man atrodo, kad mes galėjome rasti kompromisą, kuris nėra silpnas, kuris yra priimtinas visiems visoms pagrindinėms politinėms frakcijoms ir tuo pat metu šiame pranešime aiškiai atspindima uh, Europos parlamento poziciją dėl internetinės plėtros. Man atrodo, kompromisiniai pakeitimai atspindi mūsų praktiškai visų politinių frakcijų idėjas. Na, negalime tai būti skirtingai, negalime uh, būti tokie, tokiems skirtingams daugeliu atžvilgių. Tiesiog mes ieškojame to politinio signalo, kurį bendrai galėtumėm pasiūsti. Dar vienas nedidelis dalykas. Dar liko keletas nedidelių problemėlių, kurias reikės išspręsti, tačiau apskritai manau, kad šis pranešimas bus labai sėkmingas. Ačiū. Sehr, Mulțumesc, domnule președinte. Apreciez efortul depus de doamna Del Castillo. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Norėčiau pasidžiaugti ponios Kastie pastangomis rengiant šį pranešimo projektą ir tikrai užduotis nebuvo lengva. Taip pat noriu pasidžiaugti ir kolegų indėlio daugybę. Uh, pakeitimus, skaitminė darbotvarkė, bendroji informacinių technologijų rinka, tai yra tiek mūsų, tiek ir pirmininkaujančios šalies prioritetai. Negalime kalbėti apie 21 amžių, negalvodami internetą, ryšių tinklus ir taip toliau. Taigi, Tikrai labai teigiamai vertinu šiame pranešime įtvirtintą mintį, kad reikia didinti skaitmeninį raštingumą tarp jaunimo. Tai turėtų būti prioritetas, nes būtent jaunimas labiausiai ir naudojasi šiomis naujomis technologijomis. Todėl svarbu pasirūpinti, kad naujos technologijos būtų saugios ir našios. Taip pat būtina vykdyti kampanijas skirtas suaugusiems, ypač tėvams. Ir šių kampanijų tikslas būtų padėti jiems informacinėmis technologijomis besiremičiame pasaulyje, apsaugoti savo vaikus, užtikrinti jų saugumo, kartu padėti jiems šviestis informacinių technologijų srityje. Dar vienas dalykas į kurį norėčiau atkreipti dėmesį, jis yra susijęs su ekonominis problemomis ir užimtumu. 166 pakeitimas. Jame e, komisija raginama sudaryti planą skirtą verslui internete skatinti. Ypač skirta tiems, kurie neseniai prarado savo darbo vietas. Taigi siūlyčiau palaikyti šį pakeitimą. Taip pat Europos piliečių vardu e, norėčiau paprašyti palaikyti šį pakeitimą, nes jis jiems atvers naujas galimybės. Nes manau, kad tokiu būdu galima būtų gerokai sumažinti nedarbą Europos Sąjungoje. Na, iš dalies ši mintis atsispindi ir 13 kompromisinėme pakeitime, tačiau jame, tame 13 pakeitime netispindi socialiniai aspektai suformuluoti mano pakeitime. Na, galima aišku teikti, socialiniai aspektai galbūt nėra pagrindinė šio pranešimo tema, tačiau piliečiai tikisi iš mūsų įtre komiteto paramos bent jau paramos ženklų šiais sunkiais laikais. Dėkuoju, Angelika Lyglio. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau dar sėki padėkoti mūsų pranešiu už puikų nuveiktą darbą. Pone Kasija parengė ne vien tik tais puikų uh, pranešimą, bet, kaip jau minėjo ir kiti kalbėtojai, ją pavyko per tokį trumpą laiką apjungti daugybę pakeitimų į kompromisinius pakeitimus, kurie, tikiuosi, rytoj balsavimo metu komitete bus patvirtintas. Dėkoju, ponė pranešė, tikrai jūsų darbas puikus. Te galiu tik pasidžiaugti. Norėčiau atkreipti dėmesį du dalykus. Na, kiti kolegos juos taip pat jau palėtė. Na, manau, turint galvoje praeisius penkerius ar dešimt metų, kai vyko parlamente diskusijos dėl telekomunikacijų paketo, na ir e, dėl tokių visų kontroversiškų klausimų, kurie yra taip pat susiję ir su skaitmeniniu tvarkarašiu, jau kaip ir susidarėme nuomonę. Na ir, ir bevyko per praeitą kadenciją, na gal ir nelengvai, bet vis dėlto pasiekti kompromisų, kuriuos palaikė visos frakcijos ir ponios Kastijo pranešimą aš suprantu kaip signalą komisijai, ragnant komisiją atitinkamai gyvendyti praeitų metų gegužės mėnesį telekomo pakete patvirtintas nuostatas. Na, manau, matau, kad e, komisijos atstovas bendraus vienas iš mūsų e, komiteto narių, tačiau tikiuosi, kad mano mintį jūs išgirdote ir komisija tikrai imsis žingsnių tam, kad būtų gyvenintas telekomo paketas. Juolab, kad dėl jo mes labai plačiai diskutavome, o konkrečiai apie investicijas į naujos kartos tinklus. Ir po ilgų diskusijų parlamente pavyko susidaryti nuomonę apie tai, kaip reikėtų atlikti ir sustiprinti investicijas į šios naujus trečios kartos tinklus, ką reikėtų nuveikti. Na, o tai, ką pasiūlė komisija, gerokai atsilieka nuo to, ką suformulavo parlamentas. Todėl tikrai raginčiau komisiją atsižvelgiant į birželio mėnesį bus suformuluosimus e, e, pasiūlymus, e, pagalvoti, ar jai nereikėtų orientuotis į parlamento suformuluotus pasiūlymus. Ir po to komisija galėtų imtis atitinkamų priemonių visam tam įgyvendinti. Na, šiaip dar sėki noriu pagirti pranešėjų, turime naują komisiją ir kompetitingą komisarą, tačiau generalinį direktorių labai svarbu yra štai kas. Dabar Lisabonos starties dėka parlamentas įgavo daugiau galių ir todėl dabar komisija turėtų tinkamai gyventi tai, ką paruošė parlamentas. Ačiū. Pane Tiko. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau padėko, pasveikinti mūsų kolegę ponę Dekastijus su jos pranešimu, kuris iš tiesų labai geras. Ir manau, kad tai yra atspirties taškas būsimai veiklai susijusi su skaitmeninė darbo atverkė. Norėčiau pasidalinti keletą pastabų. Na, pirmiausia, man norėtųsi prisiminti paslaugų direktyvą dėje. Ja, šiuo metu net nėra galimybės, kad paslaugos teikėjas, teikiantis paslaugą vienoje valstybė narė, galėtų tą paslaugą teikti ir kitose valstybėse narėse, taigi internetinėme kontekste paslaugų direktyva nebuvo pilnai gyvendinta. Todėl manau, kad šis skaitmininė darbo tvarkė tikrai padės pasiekti štai to mano minėto tikslo, bandant pilnai gyvendinti bendrą rinką paslaugoms. Nu, kai kalbame, kai kalbame apie skaitmeninius gebėjimus ir raštingumą, tai Maničiau, kad tiesą sakant, vartotojai puikiai išmano technologijas, bet tiesą sakant, jiems pažįstamas ir grėsmės susijusios su šiomis technologijomis. Taip pat mm, pritariu tam, jog dokumente daroma daugybė nuorodų į plačiai juosti ryšį, kuris turėtų būti prieinamas kiek įmanoma plačiau. Tai yra ir ES ekonomikos atgaivinimo plano sudėtinė dalis ir iki šių metų pabaigos yra numatyta nemenka suma šiam aspektui gyvendinti kaip ekonomikos atkūrimo priemonė. Taip pat reikia e, šalinti barjerus, kurie neleidžia vartotojams pasinaudoti šio plačiojo ryšiu ir pašalinus tuos barjerus būtų geriau vystama informacinė visuomonė. O kai dėl saugumo, saugos aspektų. Na, kai kalbame apie privataus gyvenimo sferos apsaugą ir domenų apsaugą, tai tai aišku yra svarbus dalykai. Tačiau, tiesą sakant, vart vartotojai informacinė visuomenė pasikliauna priklausomai nuo to, kaip bus teikiamos šios paslaugos ir bus užtikrintas saugumas. Taigi aš turiu keletą pasiūlymų susijusių e, elektroninės e, vyriausybės ar valdymo sistemų kūrimu ir pavyzdžiui elektroninėmis priemonėmis galima būtų vykdyti viešuosius pirkimus. Nuo 2005 metų valstybės narės siūlė, kad iki 2010 metų 50 procentų visų viešųjų pirkimų turėtų būti vykdomi elektroniniu keliu, tačiau kito dar toli ir atrodo, kad tik tais 2015 metais galėsime pasiekti šio um, tikslo. Na, paslaugų direktyva. Na, žinau, kad Ispanijoje įvyks ministrų susitikimas ir jo tikslas yra pradėti iniciatyvą dėl tų elektroninių sąskaitų, faktūrų. E, šiuo metu atlikti tyrimai rodo, kad jeigu nori užpildyti įmonę savo mokesčių deklaraciją, pritinės vertės mokesčių deklaraciją elektroniniu paštu, tai kaštai yra 10 eurų. Na ir įgyvendinus šią iniciatyvą, tai yra elektroninė sąskaitas iniciatyva, galima būtų sutaupyti 50 milijonų ES, taip pat sumažinti sumažint ir administracijos išlaidas. Na ir kai kalbame apie viešuosius pirkimus, tai 16 procentų BVP ES tenka viešiesiams pirkimams. Taigi rinka yra milžiniška ir potencialas didelis, lygiai taip pat kaip ir elektroninės veikatos sektoriuje. Išlaidas čia siekia nuo 11 iki 18 procentų visų visuomenės išlaidų. Ir Pone pirmininkė, dėja turiu konstatuoti, kad šiuo metu ES nėra užtikrintas veikumas tarp įvairių visuotinės svarbos paslaugų. Ypač kaip šios paslaugos yra teikiamos elektroniniu būdu. Pavyzdžiui, e, Vokietijos viešoji įmonė negali teikti savo paslaugų Prancūzijoje, nes e, pagal šios šalies e, teisės aktus metus e, ši įmonė gali teikti paslaugas Prancūzijoje tik tais tuomet, jeigu jinai turi skaitmeninį sertifikatą išduotą Prancūzijoje, taigi yra barjerų. Dabar norėčiau atkreipti dėmesį e, į kitą projektą skirtą uh, um, elektroniniu būdu išduodamai tapatybės korteliai bei elektroniniu būdu uh, vykdomiems viešiesiams pirkimams. Šis projektas bus pradėtas vykdyti nuo 2011 metų ir mano žiniomis komisija spalio mėnesį pareiks veiksmų planą skirtą elektroniniam valdymui. Taigi, kaip norėtųsi tame pasiūlyme būtų uh, aspektai ar skyriais skirtis saugos aspektams, o konkrečiai elektroniniam parašui norėtųsi, kad tai būtų vieni iš pagrindinių aspektų. Na, mes galėtume toliau kalbėti apie protinguosius miestus, proting... kitas protingas technologijas ir tai iš tikrųjų leistų pagerinti mūsų piliečių gyvenimą. Norėčiau dar sėki naudodamasis progą pasveikinti pranešėją ir esu tikra, kad rytoj įvyksintis balsavimai paskatins veiklą E, skaitinės darbo tvarkės rytyje. Ačiū. Cukalas, it's your turn. Ponas Cukalas. Pone pirmininkė, galiu kalbėti labai trumpai. E, paprašiau žodžio pirmiausia tam, kad galėčiau padėkoti poniai Pilar del Castillo Vera už puikų pranešimą. Ir taip pat norėčiau padėkoti visiems kolegoms, kurie labai nuodugniai išnagrinėjo e, šią priemonę, šį instrumentą, kurį Europos parlamentas teikia komisijai, kad įvykdytų numatytą politikos kryptį. Turime suvokti, apie ką kalbame. E, Visą tai turės įtakos ateities kartoms, 21 amžiaus visuomeniai. Didžioji dalis piliečių ir taip pat viešųjų įstaigų tiesiog priklausys savo kasdienėme gyvenime nuo skaitmeninės erdvės. komisijos, e, taip pat Junktinio Amerikos valstybių įstaigų patiktos yra e, įvairios deklaracijos dėl ketinimų, e, dėl to, kas yra numatyta švietimo, pavyzdžiui, srityje mokyklose. Ir tai rodo mūsų liniją, kurią mes pasirenkame ateičiai ir Europą e, siekia tapti viena iš pirmaujančių pasaulyje žinių ekonomikos rytyje. Taip pat yra akcentuojamas skaitmeninė atskirtis, nes jau yra tyrimų, kurių duomenys parodo, kad jau 17-mečiai paaugliai patiria tą skaitmeninę atskirtį. Tai yra, kad jie praktiškai nebesugeba dalyvauti realiame e, gyvenime, jeigu nevaldo tinkamai šios e, technologijos e, ir apskritai e, nesugeba dalyvauti skaitmeninėje erdvėje. Skaitmeninė revoliucija reiškia, kad tikrai kiekvienas pilietis turėtų turėti prieigą prie um, naujausių technologijų, prie interneto, um, be jokių šankstinių sąlygų. Um, elekt elektros revoliucija reiškia tiesiog, kad turint jungiklį gali imti ir jungti um, šviesą, bet čia yra kiek sudėtingesnis atvejis, reikia e, pamokyti dar daugelį žmonių naudotis internetu. Mes šį rytą kalbėjome apie daiktų internetą, apie, intelektua, in, apie e, intelektinę aplinką ir e, tai taip pat svarbus dalykai. Norėčiau padėkoti visiems, e, kurie dirbo ties šiuo pranešimu ir tikiuosi, kad e, bus e, komisijos pasiekta Europos parlamento pranešimo rekomendacijomis. Kolega Lambert. Ačiū, ponė pirmininkė. Atsiprašau, kad vėluoju. Ačiū už suteiktą žodį. Kalbėsiu trumpai. Man atrodo, Daugelis dalykų, ką gali pasakyti žalieji, jau buvo išsakyta ankstesnių posėdžių metu. Dėkoju Pilar už visų pirma tai, kad dirbote sparčiai. Antras dalykas, už tai atsižvelgėte į daugelį mūsų pasiūlymų. Man atrodo, kad jūs laikėtės savo po, e, požiūrio ir pažado, kad e, kuo galima daugiau atsižvelgsite į pasiūlymus. Dabar dėl pačio pranešimo norėčiau kalbėti apie 48 pakeitimą. Vyko ilgos diskusijos dėl 138 pakeitimo ir turiu pasakyti, kad vėl mes pradedame tas pačias diskusijas. Tad nenorėčiau, kad tos diskusijos vėl kartuotųsi. 19 pastraipa, kaip dabar yra performuluota, jos pakanka kad e, būtų užtenka kalbėti, kaip ten parašyta, apie autorio teisės bei apie turinio sklaidą internete. Tad palikčiau 19 ir 19b pastraipą. 19b pastraipoje jūs rašote apie tai, kad reikia ieškoti naujo modelio, kad būtų užtikrintos autoriaus teisės, kad e, būtų kompensuojama autoriams už jų kūrinių. E, pateikimą internetu. Šis klausimas yra skubiai sprendžiamas, tačiau 19 ir 19b straips, e, pastraipų užtektų, nereikia papildomo teksto. Nes e, kyla klausimas, kokia būtų to teksto pridėtinė vertė. Tiesiog vėl prasidėtų iš naujo diskusijos. Tad dėl tos priežasties mes prieštarame tam pakeitimui, o apskritai atlikote puikų darbą. Nekartosiu to, ką pasakiau anksčiau. Ačiū už suteiktą žodį bedanke mich herzlich, würde zum Abschluss gerne. Dėkoju ir dabar pabaigoje mielai suteikčiau žodį komisijos atstovui iš generalinio direktorato, ponui Santi, bet taip pat dar turiu priminti, kad ponas Santi savo dabar einamose pareigose lankosi paskutinį kartą pas mus. Visas kitas laikas bus jo laisvalaikis, išskirtinai tik laisvalaikis, tad norime padėkoti už intensyvų, už puikų bendradarbiavimą per pastaruosius uh, mėnesius ir metus. Tikrai vyko įvairių debatų, ginčių, diskusijų, bet mes pasiekėme ir nemažai konstruktyvių rezultatų. Taigi ačiū už tai. Ir dabar tiesiog pabaigai pagelbėkite mums su šiuo projektu pasiekti ir čia gerą rezultatą. Taigi, žodis jums. Ačiū, ponė Roju, ačiū, ponė pirmininkė, už šiuos žodžius. Ačiū už tą paramą, kurią reiškite man ir komisijai. Aš manau, kad visada ES tarnautojams tai yra garbė dalyvauti ES parlamento um, posėdžiuose, nes uh, tuomet atrodo, kad prisidedi prie sprendimų prieimimo, nors ir nebūtinai parlamentas visuomet priima tuos sprendimus, kurių mes pageidautume. Taigi, bet kuriuo atveju tikrai nuoširdžiai ačiū už jūsų paramą. Aš tiesa paliksiu komisiją, bet ir toliau kai kuriuose srityse dar imsiuosi veiklos. Tai bus sritys susijusios su mano dabartinė darbo sritimi. Ir dėl to susidomėjimu klausysiuosi diskusijų dėl kito aspekto, nes iki 2000. Nes dar ke, keliarius metus e, būsiu atsakingas ES už e, interneto valdymą. Na, o dabar keletas žodžių dėl šio pranešimo. Su... E, norėčiau pakalbėti apie šį pranešimą. Ne, ne, ne, ne, ne. Nuėmė mikrofoną. Visų pirma, kaip mes veiksime ateityje. Rytoj bus balsuojama dėl jūsų pranešimo, o plenarnėje sesija bus balsuojama balandžio mėnesį. Tad turėsime pakankamai laiko, kad galėtumėm atsižvelgti į jūsų pateiktus pasiūlymus kurios įtrauks Europos komisija į skaitminę darbo tvarkę. Jūs žinote, ir komisija žino apie didė, vis didėjantį Europos parlamento vaidmenį ir Visą tai atspindės ir mū, atsispindės ir mūsų darbe, atsižvelgiant į jūsų pateiktus pasiūlymus. Poras, porą komentarų dėl jūsų pranešimo. Vieną dalyką jau minėjo visi praktiškai kalbėtojai, dėl to, kad šis pranešimas yra puikiai orientuotas. Dar vienas dalykas. Tai yra tai, kad jame akcentuojami rezultatai kad E valdžios tikslai turėtų būti gyveninti. Dabar dėl pirmojo dalyko. Dėl pasirinktos temos nėra lengva. Ir kaip ponia Pilar pareiškė, ši tema susijusi su daugeliu aspektų. Yra, pavyzdžiui, pramonės atstovai. Sausio 18 dieną patvirtino savo poziciją, kuri buvo pristatyta konferencijos metu Madride. Jame pateikiamos 78 rekomendacijos. Tai tik tai parodo, kokia plati yra ši tema. Tačiau jūs sugebėjote susikoncentruoti tik ties kai kuriais asmeni, e, aspektais. Pavyzdžiui, kad reikalinga infrastruktūra, reikalingi rodikliai įvertinti padarytai pažangai. Ir, kaip jūs pasakėte, visa tai sukasi aplink vartotoją, nes jis yra pagrindinis tikslas, kad jis būtų įgalintas, turėtų atitinkamų įgūdžių. Pranešime yra svarbus aspektai, į, į kuriuos mes atsižvelgsime. Dabar perėsiu prie antrojo dalyko, kuris, mano manimu, yra itin svarbus. Informacinių ir komunikacinių technologijų skatinimas situacija skiriasi nuo prieš dešimties metų, pasikeitė situacija, nauji pokyčiai technologinės raidos rytyje. Tačiau tam, kad būtų pasiekti geresni rezultatai, tikslai nepasikeitė. Pasikeitė tik tai tai, kad tų rezultatų reikia dabar. Ir jūsų pranešime atspindimas tas faktas, kad iš tiesų mes jau daug kartų tą pasakėme, tačiau šį kartą mes iš tiesų turime tai omeny ir norime rezultatų. Sveikinu jūsų drąsą, jūsų ryštą, kad jūs reikalaujate efektyvesnių palyginamųjų rodiklių. Komisija jau visą tai dar ir praeitie, tai yra buvo atliekami atliekamos analizės apie situaciją valstybėse narėse, tačiau jūs norite, kad tie e, anal, tų analizų rezultatai būtų matomi, labiau matomi. Ir taip pat reikia padaryti tiems spaudimą, kurie atsakingi už priemonių gyvendinimą. Taip pat sveikinu, kad jūs akcentuojate uh, teisės aktų įgyvenimo aspektą, ypač reguliuojančio pagrindo įgyvenimą egzistuoja tam tikros taisyklės, kurios reikia įgyveninti ir dar lieka daug ką nuveikti. Tad malonu, kad jūs domintis šiuo aspektu. Mes dabar kalbame su pirmininkaujančia šalimi, kad e, kitame telekomunikacijų tarybos posėdėje būtų įtraukti į darbo tvarkę tokie klausimai apie E, septinto, sta, septintojo straipsnio procedūrų įgyvendinimą ir taip toliau. Tad dėkoju už tai, kad jūs akcentuojate tikslų pasie, e, pasiekiamumo svarbą. Meine Damen und Herren, damit haben wir Dėkuoju, ponės ir ponai, kągi baigėme šios, šią dieną diskusijas dėl šio klausimo. Apskritai jas baigėme, nes rytoj balsuosime. Ir jeigu ką nors dar norite, ką nors pakeisti, bandykite surinkite daugumą šią naktį. Dėkuoju komisijos atstovui ir linkiu Jums geros kloties. Kągi, pereikime prie, prie kito darbo atverkės punkto, tai internet. Interneto valdymas talis netapė mūsų pranešėja yra Suza Wagner pranešėjas ir jam ir suteiksiu žodį, prašau. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Na, kadangi mūsų komitetas pasižymi temų, aptariamų temų įvairovę, tai tikriausiai verta priminti, su kuo susijęs šis pranešimas, na, kaip jau minėta, tai yra susijęs šio pranešimo tema yra interneto valdymas. Ir taip pat šiame pranešime pateikta ICAN organizacijos ir jos veiklos analizė. Štai yra ypatinga organizacija, nes jai taikoma JAV teisė arba tiksliau kai kurių JAV valstijų teisė Na ir ši išskirtinė situacija sąlygojo daug kritikos, daug skundų. Na ir neretai siūloma pakeisti šios amerikietiškos organizacijos valdymą ir sandarą. Na, aišku, nuomonės gali skirtis, kai kurie teigia, kad apskritai ši privati organizacija uh, E, turėtų būti perkelta į jungtinių tautų veiklos rytį arba kitas tarptautinių organizacijų veiklos rytis. Na ir kaip ir minėjau per praeitą mūsų posėdį, aš manau, kad reikia atsižvelgti į komisijos nuomonę išdėti tą komunikate Na ir taip pat ten nurodytos priežastis, dėl kurių ši amerikiečių organizacija turėtų tęsti savo veiklą. Tačiau vis dėlto ji turėtų būti iš esmės reformuota. Na ir dabar išdėsiu tą mintį, kurią ir bandžiau nušviesti mano pranešime. Tai yra, kad reikia iš esmės organizuoti, tai yra reformuoti šią organizaciją. Kolegos, jeigu darome prielaidą, kad internetas yra naujovių, laisvės ir lankstumo erdvė, kuris atveria daug galimybių, tai neturėtume, kad ši negalime sutikti su tuo fatu, kad pagrindinė už internetą atsakinga organizacija ICAN yra labai sustabarėjusi ir kadangi internetas yra labai lankstus, tai lygiai tas pats turėtų būti taikina ir šiai uh, organizacijai, kuri yra atsakinga už interneto valdymą. Būtent to ir siekiame šio parlamento pranešimo. Na ir e, kukliu pranešėjimo vertinu, tinimu, parlamentas pripažįsta, kad internetas yra visų pirma viešoji erdvė ir jeigu šią viešą erdvę valdo viena organizacija, tai tikrai yra kritikuotina. Ir parlamentas siūlo strategiją kuri leistų apjungti įvairių pasaulio regionų viziją dėl to, kaip turėtų būti valdymas internetas. Ir čia reikia atsižvelgti tiek, tais, tiek tarptautinių formų, tiek ir dvišalių santykių su JAV aspektus. Na ir pranešėjas sutarė su komisija ir jos komunikatu, kad reikia pripažįsti, kad privatus sektorius yra esminis interneto valdymo aspektas ar veikėjas, kadangi interneto valdymas yra labai specifinis dalykas, tai už valdymą turėtų būti atsakingas tiek viešasis, tiek ir privatus sektorius. Būtent tame naujame dalyvike, interneto valdyme, turėtų dalyvauti abu sektoriai. Taigi, Mes, jeigu šis pranešimas bus patvirtintas, bandysime pasiekti, kad ši organizacija pavadinimu ICAN uh, sutiktų su peržiūros procesu, kurį atliktų įvairūs organai, sukurti po ICAN uh, tėčių ir kurie yra be kita ko atsakingi už interneto valdymą. Todėl e, mūsų pirmoji mintis būtų štai tokia, kad reikia sustabdyti visus tuo, tai yra iš naujo įjungti tuos visus mechanizmus, kuriuos turi tos papildomos organizacijos atsakingos už interneto valdymą ir yra paikant skėčių. Uh, Taip pat reikia sukurti valdymo tarybą, kuri yra konsultacinio pobūdžio organas, po kanskėčio, ir šis, šitą rybą teikia rekomendacijas ir manome, kad šios tarybos vaidmenį reikėtų stiprinti tam, kad jos e, indėlis į interneto valdymą sustiprėtų. Taip pat reikėtų siekti išsaugoti nacionalinę įvairovę valdymo srityje. Tai yra ir reikėtų išanalizuoti, kaip e, tuos grinai amerikietiško pobūdžio išteklius, kuriuos turi ICAN, kaip juos galima būtų diversifikuoti ir kaip galima būtų į aukščiausio rango poziciją skirti įvairių pasaulio regionų atstovus. Mes taip pat pasisakome už tai, kad internete e, nuolatinių organų taptų interneto valdymo formas. Na, paaiškėjo, kad šis forumas dirba labai sėkmingai, nes forumo metu galima išdėstyti įvairių susijusių sektorių mintis. Ir tai, aišku, yra labai vaisingas bendradarbiavimas, nes tokiu būdu yra aptariami visi klausimai liečiantis šią labai specifinę sritį. Na, tai, tai yra susiję ir tiesiog tos minėtos organizacijos veikla. Taigi, norėčiau atkreipti dėmesį išplatintą darbinį dokumentą. Taigi, manome, kad e, Europos parlamentas turėtų nuspręsti paremti tiek pirmininkaujančią šalis Belgiją ir um, Ispaniją, tiek ir komisiją Vilniuje 2010 metų pabaigoje kuriame įvyks šis tarptautinis interneto valdymo forumas. Na taip, internetas yra tokia erdvė, kurioje nuolat yra naujų naujienų ir uh, kuriame žiniasklaida teikia savo naujienas. Tačiau yra klausimų, kurie nepateko iš šio pranešimo apimti, tačiau vis dėlto tie dalykai yra labai svarbus ir yra visiškai aišku, kad ES institucijams reikės juos gilinti. Na, tai jau daroma jau šiandieną. Tarkim, Dekastija parengė pranešimą ir jame yra tam tikrų aspektų, bet ir kitose ES e, institucijoje parengtose dokumentuose yra paliečiami šie aspektai. Pavyzdžiui, E, galimybę nediskriminuojančiai užteikti prieigą prie tinklo, taip pat aspektai susiję su saugumu, grėsmių atrimimu, privačios sferos išsaugumu e, autorinių teisų išsaugimas, o taip pat galimybė naudotis kultūros gerybėmis, e, kompetencijos užtikrinimas, kova su nusikalstamamu, na ir be kita ko nepilnamečių teisų gynimas. Na ir kaip jau minėjau, visi šie dalykai nuolat cituojami žiniasklaidoje ir apie juos kalbama daugelį ES institucijų parengtose dokumentuose. Na, kai konkrečiai kalbame apie šį pranešimą, kurį aš rengiu, tai turiu pasakyti, kad šį pranešimą neįtraukti šie klausimai nors jie aišku įtraukti kitus dokumentus, nes tai nėra pagrindinis šio pranešimo tikslas, o tikslas yra aptarti interneto valdymą bei organizacinės uh, valdymo struktūras. Na, na ir siūlyčiau, kad reikia paremti Ispanijos kaip pirmininkaujančios šalies iniciatyvą, parengti interneto naudotojų teisų hartiją, o taip pat siūlau pripažinti šią penktą pagrindinę laisvę, tai yra prieiga prie interneto. Na, ir kai kalbame apie vidinį ES veikimą, tai jis yra labai svarbiai susijęs su veiklos tarp ES institucijų koordinavimų, o taip pat ir su ICAN veiklos organi, organi, koordinavimu. Na, ES institucijos palaiko ryšius su ICAN, kurios nebūtinai atinka klasikinius tarp institucinius santykius, nes trūksta koordinavimo tarp komisijos, tarybos, o taip pat ir parlamento veiklų ir šios organizacijos veiklų. Taigi manau, kad tai būtų toks atvejs, kai galėtume pasinaudoti galimybę ir suderinti visų Europos institucijų santykius su šia amerikiečių organizacija. Ir pabaigai dar paminėsiu, kad šiame pranešime, kuriame kalbama apie interneto valdymą, taip pat pasakyti, kad būtent šis rytis, interneto valdymas rytis yra tokia, kuri atveria ES galimybę būti matoma, parodyti savo vertybės tarptautinėje arenoje. Tai yra labai ypatinga sfera, kurioje ES galėtų vienu balsu vieningai tarptautiniuose formuose pristatyti save ir būtų matoma. Ačiū. Äh, Ačiū. Tole, toliau kalbės kolegė Tikau. Um, vielen Dank, äh, Herr Präsident. Ähm, I will uh, speak on behalf of uh, Katrin uh, Trautmann, which is the shadow rapporteur for. Pone Trautmann yra mūsų frakcijos šešėlinė pranešėja ir šiandieną posėdėje nedalyvauja. Uh, ir aš norėčiau pateikti jos nuomonę. Šešėlinė pranešėja norėčiau, norėtų padėkoti pranešėjui Sosai Wagner už parengtą dokumentą. Tai padėtų Europos parlamentui ir tiems, kurie nesusipažinę su šiuo klausimu ir suprastų visus galimus pasirinkimus. Yra keletų techninių aspektų, dėl kurių šešėlinė pranešėja tiesiogiai susisieks su pranešėju. Iš principo pritarė tam, kad yra pasirinktas tinkamas kelias ES institucijoje, kad būtų dabar e, racionalizuota dabartinė įkana organizacija. Taip pat ji pateikė dėl, informaciją, dėl ko kitos alternatyvos nėra priimtinos. Nei visiška privatizacija negarantuotų, kad ICAN gal, tinkamai atliktų savo užduotį. Reikalinga pusiausvyra, kurios tikslas yra koordinuoti tokius išteklius, kurie visų pirma bus susijęs su privačiu sektoriumi Taip pat reikalinga visiška atsakomybė tarptautiniai bendruomeniai. Internetas turi būti valdomas tarptautiniu mastu, atsižvelgiant į vartotojams teikiamą naudą. Dėl ICAN organizacijos būtų gerai, jeigu mes sugebėtumėm kažkaip pradėti paskatinti diskusijas dėl IANA funkcijų. Be šių aspektų ponia Trautman pagidautų papildyti štai ką. Interneto valdysena užsijama ICAN organizacija, tačiau tai nėra vienintelė organizacija, egzistuoja kitų struktūrų ir forumų galėtų prisidėti prie to, pavyzdžiui, ITF ir AETSC. Toliau ponia Trautman taip pat sako, kad e, kyla klausimas, kaip geriausiai galėtų veikti tartutinės bei vietos platformos. Pone Trautman taip pat tikisi, kad šis dokumentas prisidės prie to, kad vis labiau ES institucijos kišasi į šį procesą, išaiškinant, kokias funkcijos tenka įvairioms struktūroms atsakingoms už tarptautinį valdymą. Tęsiasi diskusijos ir dėl tos priežasties labai sudėtinga vienašalių pagrindų nutraukti šias diskusijas. Bet, kokios, bet kokie sprendimai tokiu atveju gali būti priimti be mūsų. Ačiū. Dankeschön. Ähm, ich sehe im Moment keine Wortmeldung, dann Ačiū, kadangi šiuo metu daugiau norinčių pasisakyti nematau pateiksiu, suteiksiu žodį komisijos atstovui, pono Nybė. Dank an den Berichterstatter für. Ačiū. Pone pirmininkė, pirmiausia, ačiū pranešėjui už parengtą pranešimą. Mes visiškai su to sutinkame, kad tema tikrai svarbi, susijusi su daugeliu teisės sričių. Mes kalbame apie intelektinę nusavybę, apie duomenų apsaugą, apie saugumą, ir visa tai, kas buvo minėta ankstesnių kalbėtojų. Na ir taip pat reikia kalbėti apie tai, kad e, mes čia turime omenyje viešąją gerybę, Global Public Resource, tad um, taip pat be abejo reikalingas ir pritarimas iš įvairių forumų, kaip kad pavyzdžiui Jana buvo paminėta. Yra aišku, kad gali, vyriausybės gali vaidinti tik tai patariamąjį vaidmenį ICAN organizacijoje, e, ar valdyba patvirtina tas rekomendacijas, elgesi pagal jas, tai nėra garantuota ir tai labai svarbus aspektas paminėtas e, šiame pranešime. O interneto valdymo formas taip pat labai reikšmingas. Mes dėkingi esame parlamentui, kad uh, jo veiksmų dėka, intensyvios veiklos dėka įvairiose forumuose su, buvo sustiprinta šio forumo konkrečiai svarba ir džiaugiamės, kad po e, pirmojo raundo, kuris bus užbaigtas Vilniuje, bus pradėtas naujas e, raundas, naujos diskusijos. Na ir dar dėl, klausimas dėl e, atskaitomybės. Tai e, galiu paminėti, kad turime kandidatą, kuris galėtų vadovauti toms review panels grupėms. Kalbant apie šį procesą, tai jis prasidėjo pereitų metų rugsėjo mėnesį. Tai, yra, tai buvo tam tikrų įsipareigojimų patvirtinimas. Ir kalbant apie minėtą ataskaitą, yra rašoma, kad Ikanas turi pagerinti savo veiklą keturiose srityse. Ir ypač vienoje, srityse, vienoje srityje, tai yra dėl skaidrumo ir atsakomybės. Tai dera su tuo, ką pasakė ir valstybių patariamasis komitetas. Šis klausimas yra labai svarbus. ES, ES komisija sveikina tuos žingsnius, kurių buvo imtasi. Deja, negaliu pasakyti, kad tos pežiūros komandos, kurios bus sukurtos, kad jos gali būti vadinamas tuo kontrolės mechanizmu, kaip jūs vadinate savo pranešime, tačiau manau, kad jos teigiamai prisidės prie šio proceso, nes teiks rekomendacijas ir panašiai. Jūs kreipiatės į Europos komisiją, kad ji imtųsi aktyvaus vaidmens, žiūrėtų, kaip yra sudaromos tos peržiūros komandos, kad būtų mm, prižiūrima tai, kad e, tuo peržiūros grupių nariai yra nepriklausomi. Europos komisija jau yra sukūrusi tam tikrą darbo grupę, kuriame kalbama apie tuos e, įsipareigojimų patvirtinimus. Ir pereitais metais komisija taip pat ėmėsi veiksmų, kad e, ir pateikė pasiūlymą, kad vienai pateikė pasiūlymą vienai peržiūrai, peržiūros komandai atsakingai už skaidrumą ir atsakomybę ta, būtent tai komandai buvo pasiūlyta, kad aš prisijungčiau prie šios grupės darbo. Vakar buvo paskelta apie tas e, komandas, jų sudarimą, rytoj sužinosime, kas kokie nariai ją sudarys ir tikiuosi, kad balandžio mėnesį jau tos peržiūros komandos galės pradėti darbą, o rekomendacijas gausime iki metų pradžios. Ačiū dar kartą, ponas Uzavagner, norėjau pasisakyti. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Tiesiog norėčiau padėkoti už šiltus žodžius, už tai, kad dėkojate man už darbą. Na taip, ponios Traumant pastebėjimai taip pat labai svarbus, juos atsižvelgsime, kadangi ji puikiai išmano visus šios klausimus. Na, o taip pat ir komisijos atstovas, ką tik pasakė, labai įdomių dalykų. Na taip, sutinku, kad kai kalba eina apie štai tokį dalyką, tai uh, darbas yra milžiniškas, nes kiekvieną dieną yra vis naujų žinių apie šį klausimą ir viską reikia sekti, sekti žiniasklaidą. Na ir greičiausiai, kai vyks balsavimas dėl šio dokumento, kai. Na jau greičiausiai kito laiko bus jau nemažai kas įvykę ir tai taip pat atsilieps. Bet, bet su tuo tenka susitaikyti, kai bandai įsigilinti į dinamiškus, naujoviškus klausimus. Taigi nebejoju, kad reikės tobulinti rezoliucijos projektą ir tiesiog e, e, labai noriu pasidžiaugti ir bendra autorių indėlių, kurie kartu su manimi rengi šį darbinį dokumentas, kuris ir taps rezoliucijos projekto pagrindu. Na, kaip ir numatyta sekretariato išplatintose dokumentuose, gegužės ketvirtą dieną įvyks klausimas su ekspertais ir tai tokį e, Klausimas siūlė surenkti ir darbinio dokumentų bendrautorį ir kartu su ekspertais galėsime aptarti šį dokumentą. Pirmininkas dėkoju. Iki gegužės 6 dienos galima teikti pakeitimus. Dabar devintasis darbo atverkės punktas - intelektinės nusavybės teisų apsauga vidaus rinkoje. Ir mūsų pranešėjas yra kolega Paulius Rubikas. Prašau žodis jam. Ja, danke, Ačiū, ponė pirmininkė, ponė Roil. Na, kalbant apie intelektinę nusavybę, apie autorių teisės, tai yra temos, kurios mus pastaruoju metu labai uh, domina, kurios mums labai rūpinės uh, e, ryšių technologijų sparta vis didėja ir e, dėl to ir pats turinio perdavimas šiomis technologijomis tampa vis svarbesnis naudojantis internetu ir įvairiomis techninėmis galimybėmis, kurias šiuo metu turime, svarbi ne tik pati techninė bazė, bet taip pat ir turinys, kuriuo yra keičiamasi turinys, kuriam visoje Europoje turėtų būti e, taikomi tam tikri teisiniai pagrindai, kad būtų galima ir tarp valstybiškai siūlyti turinį internete. Todėl svarbu yra e, numatyti ir kolektyvinių teisių e, pripažinimą visoje Europoje. Dėl to esame labai už vieno langelio principą vadinamą, už jo įvedimą. Tai pasitarnautų tiek turinio kuriejams, perdavėjams, tiek to turinio naudotojams, kad būtų kuo mažiau biurokratijos, kad turėtume subalansuotą sistemą. Ir ypač ES svarbu čia numatyti suderintą teisinį pagrindą ir suderintus teisės aktus vakar ir šiandien su Europos e, transliat, transliuotojų asociacija intensyviai diskutavome apie tai, kad reikia siūlyti naujas galimybės, atverti naujas galimybės ir dėl to reikia reikalauti iš komisijos, kad sistema būtų labai paprasta, labai skaidri. Man svarbiausias dalykas yra tai, kad taip pat ir intelektinės nusavybės srityje turėtumėm sukurti vidaus rinką, kad geografinės ribos, geografinės sienos netaptų kliūtimi, ypač mažoms ir vidutinėms įmonėms dalyvauti e, skaitmeninėje rinkoje. E, taip pat ir mūsų piliečiams, kaip vartotojams, e, turėtumėm suteikti galimybę savo kalba visose kitose ES šalyse turėti licenciją ir platinti savo kūrinį, kad nebūtų kuriamos kliūtis e, kitoje ES šalyje e, gauti, pavyzdžiui, turinį tam tikrą kalbą. Mes turime 23 e, oficialias kalbas ES, kiekvienai tikrai skiriama didžiulė reikšmė, jos visos labai svarbios. Aš kaip e, vokiečių kalbos atstovas, būdamas Ispanijoje, noriu galbūt klausytis laidos prancūzų kalba, e, o būdamas Vengrijoje gal norėsiu e, klausytis e, ar matyti laidas itališkai. Aš manyčiau, tai yra viena iš pagrindinių teisių ES piliečių turėti prieigą prie turinio jo originalo kalba. Taigi šiuo atžvilgiu visiškai stočiau į vartotojų pusę nes būtent jie formuoja tą mūsų vidaus rinką. Ir turime užtikrinti tai, kad kiekvienas turėtų galimybę prieiti prie tam tikro turinio savo e, gimtają kalbą. E, nesvarbu, ar tai būtų vienoks signalas, ar kitoks, ar analogas, ar ne. Mes turime užtikrinti, kad viso Europos Sąjungoje be jokių teisinių nusižengimų būtų galima prie to turinio prieiti. Manyčiau, kad radome nemažai gerų sprendimų, tikrai esu pasirengęs atsižvelgti į e, diskusijoje išiškėsiančius naujus pasiūlymus ir rytoj jau balsuotume dėl e, naujo sudarinto teksto, bet aš manyčiau, kad mūsų komitetas visgi turėtų iš tiesų suformuoluoti tos pagrindinius principus, kuriais remiantis ši rinka toliau Europoje turėtų formuotis. Dėkoju visoms politinėms frakcijoms už konstruktyvų indėlį, mes tikrai puikiai bendradarbiavome ir manyčiau, kad sprendimą rasime tikrai gerą. Ačiū. Bedanke mich herzlich. Ačiū. Ar bus pasisakymų, kolegė Tikau? Uh, mulțumesc, uh, domnule președinte. În calitate... Dėkoju, pirmininkė. Esu šešėlinė pranešėja ir norėčiau padėkoti ponui Rubigui už bendradarbiavimą. Ypač dėl to, kas įrašo savo pranešime. Tema yra labai įdomi ir labai aktuali. norėčiau atkreipti dėmesį į tai, kad ES licenzijos galėtų būti minimos ir aptariamos tik tada, kai būtų atlikta poveikio analizė, nes reikia atkreipti dėmesį į kiekvieno pramonės sektoriaus ypatumus. Situacija skiriasi. Pavyzdžiui, kalbant apie filmo ar muzikos pramonę. Dėl tos priežasties reikalinga poveikio analizė. Taip pat norėčiau atkreipti dėmesį į antrąją dalį, antrąją pastraipą, kurioje yra rašoma apie licenzijas, kurios teikiamos dėl kalbų įvairovės. Aš norėčiau, kad būtų atkreiptas dėmesys į šeštąjį pakeitimą. Jame rašoma, kad reikėtų numatyti galimybę pavyzdžiui, subtitruoti tam tikrus e, filmus, kad filmas galėtų būti matomas ir žiūrimas daugiau kalbų. Tad norėčiau, kad būtų pateiktas e, žodžių pakeitimas dėl šeštojo pakeitimo. Galbūt reikėtų jų jį papildyti, rašant as well as giving access to consumers to the content, to the content in the language in which it was produced. Vartotojai tokiu atveju galės e, matyti, pavyzdžiui, prieiti prie tam tikro kūrinio tą kalbą, kuria jis buvo sukurtas, tačiau jeigu jie pagėdauja, jie galėtų susipažinti su tokiu kūriniu kitomis kalbomis. Jeigu mes apribosime licenzijas ir sakysime, kad licenzija išduodama tik tai tam kūriniui tik ta kalba, tai gali kilti problemų, nes pavyzdžiui, kalbant apie tokias nepopuliarias kalbas, e, pirkėjai nebus suinteresuoti išpirkti būtent e, kūriniams tokia kalba licenzijos. Pavyzdžiui, ES egzistuoja įvai, kalbų įvairovė, tačiau tuo pat metu yra ir provincijų, kurios e, kalba neoficialiomis ES kalbomis, dėl tos priežasties šis klausimas yra labai jautrus. Dar vienas pasiūlymas. Žodžiu, konkrečiai norėčiau pasisakyti dėl nuosavybės, intelektinės nuosavybės teisių. Yra labai daug išimčių, kurias skirtingai interpretuoja valstybės narės. Ir susidarė tokia situacija, kad kai kuriuose valstybėse yra, pavyzdžiui, teisės aktai, kurie skirtingai aiškina skirtingas situacijas. Ir tad tokiu atveju, ką daryti daugia tarptautinėms kompanijoms. Dėl tos priežasties Norėčiau, kad būtų peržiūrėta direktyva reglamentuojanti intelektinių savybių teisės šioje srityje. Atitinkamai pateiksiu žodžiu pakeitimą. Kai mes kalbėjome apie sustarimą tarp Europos parlamento ir komisijos, tai diskusijos vyko šiuo klausimu dar prieš nubalsuojant dėl komisijos sudėties. Kartu su pranešėju, man atrodo, mes sugebėjome parengti puikių kompromisinių pasiūlymų, kurie užtink, užtikrina vartotojų teisų apsaugą ir tuo pat metu užtikrinamos ir intelektinės nusavybės teisės. Mes taip pat pasakėme, kad vartotojų teisės informacinėje visuomenėje turėtų būti apsaugotos, kalbant tiek prieiga prie turinio, tiek apsauga e, asmens duomenų. Ačiū, ponas Keren. Chairman, thank you. Can I... Ponas Keren, pirmininkė, visų pirma, norėčiau padėkoti kolegai Rubikui už atliktą darbą. Iš tiesų tema yra labai sudėtinga. Numatyti kažkokį reguliavimo pagrindą šioje srityje. Ir tai bus vienas didžiausių iššūkių tenkančių Europos parlamentui. Dauguma kolegų dirba šio klausimo įvairiose komitetuose ir labai sunku sukurti kažkokį teisinį pagrindą tokiai sričiai, kuri yra evoliucionuojanti ir viskas labai greit keičiasi. Dėl tos priežasties Europos parlamentas turi pažvelgti į šį klausimą kaip galima plačiau ir sukurti teisinį pagrindą, kuris būtų modernus, kuris nebūtų pasenęs, kai mes galiausiai primsime sprendimą. Tai turėtų būti pagrindas, kuris pats galėtų evoliucionuoti atsižvelgiant į besikeičiančias aplinkybės. Tad iš tiesų pripažįstu, koks iššūkis kilo pranešėjui rengiant tokį gerą dokumento projektą. Ne, aš sutinku su tuo bendru požiūriu, kurį pasiūlė mums pranešėjas. Yra keletas dalykų, apie kuriuos norėčiau pakalbėti. Jie yra susijęs su pakeitimais, dėl kurių mes balsuosime. Penktasis pakeitimas. Jame skiekiame diferencijuoti e, komercinį padirbinėjimą ir nekomercinį padirbinėjimą. Mano manimu, toks e, atskirimas yra labai dirbtinis ir įneša daugiau painiavos ir ne, neturi pridėtinės vertės. Mes turime spręsti piratavimo, padirbinėjimo klausimus. Tačiau bandant nustatyti tokį skirtumą, iš tiesų nepasistumėsime taip į priekį. Toliau 25 pakeitimas. Aš pritariu tam, kad iš tiesų turime bandyti eiti prie harmonizuotos sistemos tačiau tuo pat metu būčiau atsargus, kad to neturėtumėm siekti pernelyg greitai, kad e, ta harmonizacija nebūtų tokia sparčiai įgyvendinama. Reikia atlikti visų pirma poveikio analizę. Ir tik tai tokiu būdu mes gerai suvoksime dabartinę situaciją ir kas atsitiks, kalbant apie technologinę raidą artimiausiais mėnesiais ir metais. Nes technologinė raida padeda žmonėms ir technologinė raida yra labai svarbi, e, sparti. Toliau dar vienas mano pakeitimas, numeris 15. Juo aš prašau, kad būtų imtasi veiksmingų veiksmų vietoj sankcijų. Na, aš neprieštarauju sankcijoms kaip po tokioms, tačiau jeigu mes naudosime žodelį veiksmai, actions, tada mes ne tik leisime pritaikyti sankcijas, tačiau leisime ir aktyviai veikti, siekiant užtikrinti tinkamą aplinką pramoniai, kad ji galėtų veikti. Pateiksiu nedėlį pavyzdį. Visai neseniai susitikau su e, atstovu iš Junktinės karalystės atsakingų už pažeidim, kovą su pažeidimais dėl autorinių teisių. Jis pasakė, kad dauguma e, padirbinėjimų vyksta pasinaudojant kredito korteles. Tai yra labai daug galimybių, kaip kovoti būtent e, tokį sukčiavimą, tokį padirbinėjimą pasinaudojant finansinėmis priemonėmis. kad būtų užkirsta kelias užkirstas kelias nusikalstamai veiklai. Tad sankcijų vien nepakanka. Mano manimu, reikia imtis taip pat veiksmų bei taikyti tą sankcijų mechanizmą. Galime pasistumėti dar smarkiai, bet mano manimu reikia bandyti. Reikia bandyti kurti pagrindą, kuris skatintų pramonę, kad ji darytų daug daugiau, kad ji pati savo padėtų tačiau taip pat bendradarbiautų ir su mumis. Dar kartą norėčiau pabrėžti tą faktą, kad man atrodo reikalinga poveikio analizė. Ačiū. Bedanke mich herzlich, der Kollege Enschu. Ačiū ir dabar kolega Enčių. Doris, salut raportų. Dėkuoju, pane pirmininkė. Aš norėčiau palaikyti poną Rybisio o taip pat ir parlamento iniciatyvą, kurios tikslas yra sustiprinti autorinių teisų užtikrinimą internete. Tai iš tikrųjų labai aktualus dalykas, dėl jo kyla daug diskusijų. Ir jos dar nepasibaigė. Ir greičiausiai, net ir po to, kai busime jau patvirtinę šį pranešimą, tos diskusijos tebesitęs. Tai Norėčiau susitelkti į vieną dalyką, nes norėčiau apsginti vieną aspektą. Atsižvelgiant į tai, jog interneto paslaugų operatoriai neturėtų būti patraukiami atsakomybėn už jų klientų veiksmus. Ir taip pat į tai, jog interneto paslaugų operatoriai neturėtų būti atsakingi už priežiūra. Tai manau, kad turint tai visą, visą tai galvoje, reikia bendradarbiauti ir kalbėti su vairių asociacijų atstovais ir galvoti apie šios dalykus. Angelika Nyblė. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš taip pat norėčiau pateikti kelias pastabas, bet pirmiausia, ačiū kolegai Rybich už tikrai puikiai parengtą pranešimą. Aš manau, kad jis akcentavo savo nuomonę kaip tik būtent tuos dalykus, kurie svarbiausi mums, kaip e, už pramonės klausimus atsakingam komitetui. Ir pirmiausia tema - vieno langelio principas. E, tai palengvintų e, licencijos e, išdavimą viso Europos Sąjungoje ir manau, kad tas principas tikrai geras ir gerai, kad mes tai taip aiškiai suformuluojame kaip ITRE komitetas, nes e, komisija savo rugsėjo mėnesį išplatintame komitet, komunikate e, laikėsi kitos nuomonės, mane, jog dabartiniai teisės aktai yra pakankami. Ta, bet mūsų komiteto kolegos tai vertino priešingai. Tad e, labai gerai, kad mes stojame vartotojų pusėn ir kovojame už tai, kad sistema būtų supaprastinta. Nes siekiant e, licencijos visoje Europos Sąjungoje galiojančios tikrai neturėtų būti būtina kreiptis į e, institucijas keliose šalise ir tikiuosi, kad bus patikta atitinkamų pasiūlymų iš komisijos pusės. Antras dalykas, jau daugelis kolegų, ponė Tikau ir taip pat kiti apie tai kalbėjo, kad ir aš tam pritarčiau, kad debatai dar tik prasideda, mes viso to proceso tik pradžioje ir parlamento daugelis komitetų dar dirba ties šio klausimu, tad reikėtų skirti pakankamai laiko išve, įvertinti visas problemas iš įvairių perspektyvų. Ir čia be abejo reiktų kalbėti apie poveikio vertinimą, ištirti nuodugniai tai, kaip veiktų tas vieno langelio principas. Arba galbūt e, kokį poveikį turėtų dar um, griežtesni europiniai teisės aktai, griežčiau suderinti teisės aktai šioje srityje. Taigi teisingai pasakyta, kad iš tiesų reikia dar nuodugniau išanalizuoti situaciją, renkti poveikio vertinimus. Na, o teisės komitete uh, yra ketinama parengti nuomonę savo iniciatyvą dėl to poveikio vertinimo. Ir aš manyčiau, kad ten būtų galima kaip tik ir į šitą dalyką atsižvelgti. Ir paskutinė pastaba dėl piratavimo. Mes jau esame komitete kalbėję nemažai apie šį dalyką. Kol kas dar nepasistumėjome ženkliai į priekį, bet manau, kad tai, kad čia įrašyta į nuomonę, kad kartu su Europos prekių klastojimo ir piratavimo stebėsenos centru reikėtų dirbti, manau, yra teisinga ir paremčiau šią mintį. Taigi, um, užbaigdama galiu pasakyti, kad tik dėkoju pranešėjui ir tikiuosi, kad rytoj e, visi konstruktyvūs pasiūlymai, visas suderintas pakeitas, pakeistas tekstas bus paremtas komitete. Ačiū ir kolega Audį. Ačiū. Pone pirmininkė, aš taip pat savo ruoštų norėčiau padėkoti pranešėjui, bičiuliui Rybich. Taip pat norėčiau padėkoti ir mažų ir vidutinių įmonių vardu, kuriams tikrai sunku ginti savo teises. E, šiek tiek tiesa esu nusivylęs komisijos dokumentu, nes tema juk yra tokia svarbi, juk taip svarbu yra saugoti mūsų intelektinę nuosavybę. O ypatingai dar intelektinės nuosavybės srityje reikėtų e, stebėsenos centro, tam tikro administravimo, e, administracinio darbo. Ir šiuo atžvilgiu esu kiek nustebęs dėl teiginių komisijos dokumente. Gal uh, reikėjo komisijai ryštingiau imtis veiksmų, ypatingai trečias punktas mane nustebino, galbūt vertimas ne visai vykęs, bet čia yra ir šitas žodis žieriai ir taip toliau. Na, piratinių e, kopijų prekybos e, internete e, uždraudimas ar kova, ar kova su juo. Na, nežinau, ar tai yra geras vertimas. Dėkoju, dabar suteiksiu žodį. Komisijos atstovai atrodo panas Kančikas, tai bus. Stančikas, ar nėra komisijos atstovo? Na kągi, nebūtinai. Nebūtinai turiu pas komisiją išdėsti savo nuomonę, dabar kreipiuosi Paulio Rubiką, ar jis dar norėtų ką nors pridurti, jeigu ne, tai baigsime šio klausimo svarstymą. Na, tiesą sakant, norėčiau širdingai padėkoti tai, ką minėjo kolegė Rodė, kai kalbame apie smulkų ir vidutinį verslą, apie kūrybinę sferą, tai autorinės teisės yra labai svarbi prielaida sėkmingai veiklai. Na, o iš tiesų vartotojas turi teisę išgirsti ateityje originalo kalbą tai, kas sukurta kūrybinėje srityje, o šiaip aš dėkuoju visiems už jų indėlį. Ačiū. Dėkuoju. Na kągi, baigėme diskusijas dėl šio klausimo. Rytoj galtinai baigsime jos varstymą. Dešimtas punktas - komisijos žalioji knyga dėl biologinė atliekų tvarkymo. Na ir gerbiamas kolega Čičesteris yra pranešęs, taigi suteiksiu jam žodį, prašau. Tikimės išgirsti, ką nors nauja dėl biotliekų panaudojimo. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Na, tikriausiai e, nešvaistysiu laiko, iškart pradėsiu. Ir pristatysiu pakeitimus susijusiu šiuo pranešimu. Norėčiau padėkoti šešėliniams pranešėjams, o taip pat ir sekretariatui už visą atliktą darbą, puikų darbą, sudėtą formuluojant kai kuriuos kompromisinius pakeitimus. Na ir tikiuosi, kad e, š... plačiai bus palaikyti šie kompromisiniai pakeitimai. Vis dėlto išlieka vienas ar kitas dalykas, dėl kurių gal ir nevyk, pavyko visai sustarti, todėl dėl jų teks balsuoti. Ir tokiu būdu priimti sprendimą. Bet manau, kad e, pasiekti geri sprendimai ir nesigilindamas į detalės, aš norėčiau pasakyti, kad jeigu aš ir nesutikau su kuo, tai Tikrai todėl, kad manau, kad reikėtų čia apsiriboti mūsų komiteto kom, kompetenciją, tai yra energetikos klausimais ir nesigilinti į atliekų hierarchiją ir taip toliau, nes tai jau yra aplinkosaugos komiteto prerogatyva. Štai tai ir būtų tinkamiausias metodas e, renkti tokius pranešimus. Taigi, štai tiek iš mano pusės, ponė pirmininkė, o dabar paprašysiu kolegas pasidalinti pastabomis ar skundais, jeigu tokių turite, prašau. O aš mielai atsakysiu. Pirmininkas, ar būtų skundų ar pastabų? Pone Hall norėtų pasisakyti, prašau. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Norėčiau padėkoti ponai Čišerdį už, už puikų bendradarbiavimą su šešėliniais pranešėjais rengiant šią nuomonę. Na ir sutinku, kad mums iš tiesų pavyko pasiekti tikrai puikių kompromisų dėl daugumos aspektų, taip pat sutinku su juo ir dėl to, kad e, įtarė komiteto nuomonė reikėtų labiau susitelkti energetikos politikos aspektus. Na ir bendro pobūdžio pabūkštimas yra štai koks, kad e, bio kūras pagamintas iš bio atlikų e, gal nesusaukė tinkamo dėmesio, nes bandant pasiekti 10 procentų tikslą, tai yra energijos iš atsinaujančių šaltinių 10 procentų, ties biokūras ir bioatletikos yra labai svarbus dalykas. Na ir todėl, kai kalbame apie teisės aktų kūrimą, teisinį pagrindą labai negerai pamiršti biokūro, galima pagamin, kurį galima gaminti iš biomasės. Ir tai yra susiję ir su atliekų perdimo tikslu, nes vietos valdžios institucijos turėtų būti skatinamos perdirbti uh, E, perdirbti bio atlikas į biokūrą. Ir aš esu suformulavusi atitinkamą pakeitimą. Tiesą sakant, gal ir gerai, kad nereikėjo čia teisės akto ir dabar uh, norėčiau, kad komisija patikslintų, ar biokūro gamyba iš biotliekų galėtų būti laikoma kaip atliekų perdinimo tikslas. Dėkoju. Bedankime, Enšų. Dėkoju, ponas Enšų. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Aš savo ruoštų tiesiog norėčiau pasidžiaugti pranešėjo darbu, parengtas tekstas iš tiesų daro gerą įspūdį ir panašiai kaip ir jis pats, aš norėčiau atkreipti dėmesį tai, jog biologinė atlikų perdinimo procesas nebūtinai turėtų būti skirtas vien tik tais energijai gaminti. Greičiau tai yra susijęs su aplinkosaugos tikslais, valymu. Ir iš savo patirties galiu pasakyti, kad be energijos gamybos bei trašų iš tokios biomasės ar bioatliekų gamybos reikia nepamiršti ir kitų atliekų rūšių perdirbimą tam, kad būtų užtikrintas pirma, pilnas perdirbimo procesas. Na ir šimtas procentų, iš šimto procentų visų išmestų e, šiukšlių patenka į savart, tik 15 procentų patenka į savartynus, tai yra svarbus faktas. Aš esu suformulavęs pakeitimų kuriais bandau daryti spaudimą tam tikroms valstybėms narėms, kurios nėra užtikrintas uh, atliekų rušiavimas. Na ir galbūt galima būtų to pasiekti, jeigu tos šiukšlės ar atlikos turėtų tam tikrą vertę. Ir čia pakaktų labai nedidelių investicijų, nauda būtų nebloga, taigi galbūt čia netgi atsirastų tam tikra nišinė rinka ir kai kurie žmonės galbūt galėtų konkrečiai iš to turėti naudos, o tos valstybės narės būtų švaresnės ir papildomai gamintų energiją. Ačiū. Ačiū ir perdodu žodį iš karto kolegijai Van Brandt. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš norėčiau pritarti tam, kas jau buvo pasakyta mm, pranešėjo adresu. Aš manau taip pat, kad jis labai puikia e, poziciją išdėstęs. Tai galbūt buvo sudėtinga padaryti, bet uh, Jis taip pat puikiai atsižvelgia ir į kompromisinius pasiūlymų variantus ir aš manyčiau, rytoj bus galima paremti šį tekstą. Mes prisidėjome prie kai kurių kompromisinių pasiūlymų, ypatingai norėčiau pabrėžti pirmąjį kompromisinį pakeitimą. Čia labai svarbu pažymėti, kad reikia išbraukti kad reikia būtent pažymėti hierarchiją atliekų, e, kalbant apie atlikų valdymą. Ir taip pat noriu pasakyti, kad vis dar ir toliau laikausi pozicijos, kad atliekų hierarchiją labai svarbu paminėti em, pakartotinį panaudojimą tų pagrindinių medžiagų, o ne tik perdirbimą ir iš perdirbimo gaunamą energiją. Taigi į atlikas reikėtų žvelgti ne tik kaip į medžiagą, iš kurios galima išgauti energijos. Reikia galvoti ir apie patį perdirbimą, o taip pat apie dirbožėmio apsaugą. Bet kaip jau sakiau, manau, kad kompromisiniai pasiūlymų variantai yra tikrai puikiai pavykę. Galbūt tik užsiminsiu apie dar vieną dalyką. Mūsų frakcijoje nėra e, aiškaus sutarimo dėl atskiros bio atliekų direktyvos klausimo ir reikšmės. Tai yra svarbi tema ir manome, kad visgi reikia atskirai dar į šį klausimą pažvelgti. Kolegė Joan Sisley. Ačiū. Norėčiau padėkoti pranešėjai ponui Čičesteriui. Pranešimas tikrai puikus ir ypatingai akcentuočiau puikų bendradarbiavimą taip pat ir su visais šešėliniais pranešėjais. Mes parengėme nemažai e, pasiūlymų pakeitimų ir, manau, būsime puikiai pasirengę rytaus balsavimui. Savo kolegų vardu galiu pasakyti, kad paremsime visus e, pasiūlymus bet dar taip pat paminėčiau porą svarbesnių aspektų. Manome, kad bioatliekos ir perdirbimas yra labai svarbus aspektas naujojo energetikos e, mikso vadinamojo. E, vienas iš pagrindinių elementų. Ir kitas dalykas, kalbant apie teisėkurą, manyčiau, kad to, ką mes pasiekime per kompromisus, pakanka Tad rytoj tikrai galėsime balsuoti už šį suderintą balsavimo sąrašą. Ir dabar komisijai pabaigai žodis ponas Spunar. Ar ne taip? Ar neturime atstovų iš komisijos? Taip. Atleiskite, nepastebėjau jūsų. Chairman. Dėkoju pirmininkė. Visų pirma, norėčiau padėkoti pranešėjai už puikią nuomonę. Suprantu, kad tai yra energetikos komitetas ir turėtų orientuotis į energetikos aspektus, kalbant apie bioatlikas. O šios diskusijos atspindi tas diskusijas, kurios vyko ir komisija tarp aplinkosaugos ir energetikos generalinių direktoratų. Norėčiau padėkoti tiems, kurie prašo tos atliekų hierarchijos. Mes turėtume visi suprasti, kad e, biodegalų gamyba iš bioatliekų yra labai svarbi, tačiau pas pagrindinis principas išlieka pagristas atliekų hierarchija. Pavyzdžiui, kai yra atliekama analizė ir paaiškėja, kad kiti bioatliekų tvarkymo metodai būtų ekologiškesni, reikėtų nukrypti nuo atliekų hierarchijos principo, tačiau gali būti išimčių iš bendros taisyklės. Taigi, kalbant apie biodegalus, tai jų gamyba iš bioatliekų turėtų būti pagrista analizės rezultatais, kai dėl komisijos prašymo paaiškinti, ar biodegalų gamyba iš bioatliekų yra atliekų perdirbimas. Deja, aš su savim nesu atsinešęs pagrindų atliekų direktyvos, tačiau man atrodo, kad perdirbimo apibrieštis ne, nu, neapima biodegalų gamybos. Tiesa, kad ES lygmenių biodegalų gamybą, kad jie būtų įtraukti į perdirbimo apibriežti, tam reikėtų keisti teisės aktus. Tačiau valstybės narės pačios, kurdamos savo perdirbimo tikslus, gali, jos galėtų daugiau dėmesio skirti biodegalų gamybą iš bioatliekų. Tiek būtų informacijos. Ačiū. Möchte Dėkoju. Ar pranešės turėtų kokių baigimui pastabų? Prašau, ponė Čisėsterė. Dėkoju, pirmininkė. Aš taip pat norėčiau padėkoti kolegoms už pastabas. Norėčiau sugrįžti prie to, kas buvo pasakyta. Tai yra apibriešties, pertribimo apibriešties klausimo. Aš prisimenu, kokios sunkios vyko dėrybos, diskusijos, bandant apibriežti, kokia yra, e, kad energija iš bio atliekų prilykstama energijos gavybai iš atsinaujančių energijos šaltinių. Tad norėčiau pritarti tam, ką pasakė kolegos, negrįžtant prie minėtų diskusijų. Dabar Jūs taip pat žinote, kad e, aš nenoriu skatinti didinti direktyvų skaičių ir manęs neįtikina, kad būtina kurti naujas direktyvas. Pabaigai norėčiau pasakyti, kad aš pritariu tam, kad iš principo šis pranešimas iš tiesų yra susijęs su atliekų hierarchija ir atliekų tvarkymu. Bet mes esame energetikos komitetas, ne aplinkosaugos komitetas. Ir net liekų komitetas. Mes turėtumėm apsiriboti tik tai savo kompetenciją ir kalbėti tik tai apie energiją iš biodeg atliekų. Tikiuosi, kad galutinis dokumentas bus puikus ir noriu padėkoti visiems už bendradarbiavimą. Ačiū. Aš savo ruošų taip pat širdingai dėkoju ir kągi baigėme diskusijas. Konstatuoju, kad daugiau norinčių pasisakyti nėra, taigi baigėme diskusijas dėl šio darbo atvarkio posėdžio, baigėme mūsų posėdį ir po penkių minučių tęsis koordinatorių posėdis. Taigi, dėkoju. Tai reiškia, kad paprašysiu kitų svečių palikti salę ir tokiu būdu mes galėsime tęsti darbą o rytoj pasimatysime 9.30 ir iškart pradėsime nuo balsavimo.